Dear colleagues, thank you very much. Ačiū kolegos, kad atsisėdote. Tęsame posėdį ir eilinis klausimas yra situacija viduržėme jūroje ir požiūris taikyti holistinį ES požiūrį migraciją, keitimasis nuomonėmis apsikeitimą nuomonėmis apie strateginį pranešimą Libė komitete balandžio 14 dieną šiandien skirtume, skirsime šią diskusiją solidarumo ir atsakomybės pasidalymo klausimams, įskaitant paieškos ir gelbėjimo operacijų įsipareigojimus. Noriu pasveikinti mūsų garbingus svečius, pirmiausia, Zoe Konstant Konstantopulų, kuri yra Graikijos parlamento pirmininkė, Toliau admiralas Filippo Marija Fofi, vyriausiasis Italijos laivyno vadas. Martina Zoireba, kuris yra migrantų pagalbos stoties direktorius. Ir profesorius Filipas Devbroikeris, MPC EUI koordinatorius Odisėjaus tinkle. Ačiū, kad atvykote pas mus. Norėčiau salėje šiek tiek paprašyti dėmesio. Norėčiau pirmiausia papasakoti, kaip svarsysime šį klausimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį dviems mūsų pranešėjams, Roberto Macola ir poniai Kiengė, kurie pristatys šios klausimus. O po to išklausysime savo svečius ir turėsime laiko klausimams ir atsakymams. Pirmiausia, kaip sakiau, teiksime žodį mūsų pranešėjoms. Po to šešėliniai pranešėjai galės užduoti klausimus, po to koordinatoriai ir kiti lyderio komiteto nariai galės pasisakyti. Jeigu visi sutinkate, tai pirmiausia, Žodis poniai Metsola. Jan Filip, and thank you to. Ačiū Janai Filipai, dėkoju mūsų svečiams, kad jie rado laiko atvykti pas mus, kalbės angliškai. Po to, kai buvo išgelbėti tūkstančiai žmonių praėjusią savaitę viduržėme jūroje, nėra svarbesnio laiko aptarti solidarumą, atsakomybės pasidalėjimą ir mūsų gelbėjimo ir paieškos operacijų pajėgumų didinimą. Mes kalbame apie gyvybių gelmę, panaudodami skaičių, statistiką, tačiau negalime prarasti jautrumą, matydami tas scenas, kurias matome viduržėme jūroje, ar kad tai iš vis taptų vien tik tai vakar, vakaro žinių pranešimas. Turime būti sugrėsti kiekvieną kartą, kai mes apie tai išgirstame. Tai juk yra tėvai su vaikais, turinti savo gyvenimus, savo šeimas ir turime nepamiršti to hum, humaniškojo elemento, svarstant apie šį klausimą. Čia e, šiandien turime svečių, e, kurie turi daugiau praktinių žinių apie tai, kas vyksta e, Latvijos naivyno vadą, buvusi brigados vadą Maltos laivynę. Praėjusiais, pra, pra, praėjusiais, pastaraisiais metais jūs koordinavote gelbėjimo operacijas ne vieną kartą ir norėčiau tą progą padėkoti Jums ir Jūsų komandams už Jūsų pastangas. E, mes Jums esame dėkingi už įvairių valstybių vyrus ir žmonės, kurie patys rizgavo savo gyvybę, gelbėdami kitų pavojus, kitų gyvybės. E, būdama iš Maltos, aš žinau, kaip skubu imtis veiksmų ir kaip prioritetą mes raginame valstybės narės daugiau išteklių skirti paieškos ir gebėjimo operacijoms. Tačiau reikia daryti daugiau, o ne tik tai reaguoti į kritinės situacijas, nes jos neišnyks per naktį. Mums reikia nuolatinių gerai finansuojamų paieškos ir gelbėjimo operacijų, kad pakankamai išteklių būtų Frontexui skirta ir kad kiekvienos misijos operatyvinė zona būtų paskaičiuota geriausiai. Todėl aš e, džiaugiuosi komisijos planu ir e, varsybių narių pasirinkimu e, sustiprinti naudojamas priemonės, nes tai yra būtina. Tačiau mes ne vieną kartą matėme, kad tos išvados padaromos, parengiami planai ir jie kišami į stalčius. Todėl aš skeptiškai žiūriu ar visos, į tai, ar visos valstybės gyvendins savo įsipareigojimus. Todėl, kai skaitau, kad pažadėtos papildomos lėšos E, sužinome, kad jos vis dar nepanaudojamos, nes vyksta biurokratiniai procesai. Todėl mes ir toliau darysime spaudimą, kad e, įsipareigojimai būtų vykdomi. Na, tačiau kai kurios valstybės jau sureagavo, kai kurios dar ne. Ir mūsų signalas yra, kad visos šalis, kurios e, turi sureaguoti, dalytis, dalytis solidariai naštą, ta solidarumo pareiga įrašyta Lisabono sutartyje, tačiau tos diskusijos vis dar vyksta nuo pat pradžių. Reikia eiti į priekį, reikia politinės valios. Reikia privalomą solidarumo mechanizmą, kuris e, leistų sąžiningai padalyti prieglapščio ieškančių žmonės tarp visų valstybių narių, kaip pasiekta tam tikra riba. Tai nėra Italijos, Maltos ar Graikijos e, vien tik tai iššūkiai. Labai dažnai solidarumas E, interpretuojamos kaip pinigų skirimas, manoma, kad tai yra pakankama reakcija. E, lėšos, e, tinkamai ištekliai valstybės narėms ir agentūrams yra svarbu, tačiau tai nepakeis konkretaus solidarumo panaudojant privalomą solidarumo mechanizmą. Žinoma, solidarumas yra ne tik valstybių narių reikalas, taip pat turime pademonstruoti solidarumą toms valstybėms, ypač pietus nuo Saharos, Afrikos kišulyje, atgaivinti savo šalis, taip padėti pastangas, kad Libija taptų stabili. Turime dirbti su regiono šalimis ir tik ilgalaikis požiūris į kilmės šalis, kuris užkirs kelią išnaudoti tos bejėgių žmonės. Turime bendradauti su vietos institucijomis, užtikrinami, kad pagalba, investicijos panaudojamos kaip galima geriau. Ne tik sulaužyti tos kontrabandos tinklus, bet E, suteikti žmonėms ateities galimybę. Taip pat pademonstruoti solidarumą išgyvenusiems ir tiems, kurie nusipelno apsaugos Europoje. Reikia panaudoti mūsų bendrus išteklius taip, kad tie, kurie nusipelno e, prieglaušio gautų tą paramą. Mūsų pranešime sakoma, kad solidarumas, sąžiningas atsakomybės pasidalimis, paieškos ir gelbėjimo operacijos yra tik tai vienos, viena dalis to holistinio požiūrį, požiūrio, kuris kalba apie tai, kaip e, kovoti su žmonių kontrabandininkais, e, kaip įsteigti humanitarnės e, vizas, pagerinti perkelimo politiką, kaip įgyvendinti Europos brandą prieglošio politiką. Ir nors šiandien kalbėsime apie vieną aspektą, ant, nuo jo priklauso visi kiti dalykai. Ir baigiant Aš norėčiau, kad mes pasiektume tokios situacijos, kuomet privačiai finansuojamos NVO nebūtų reikalingos, kad valstybės narės pačios įgyvendintų savo įsipareigojimus ir gelbėtų žmonių gyvybės, demonstruodami demonstruodamos solidarumo ir bendro naštos pasidalėjimo naštą. Tokios viduržėmė jūros, tokios ES aš tikėčiausi. Ačiū. Toliau suteikiama žodis bendra pranešėjai, ponė Kijanga. Prašau. Ačiū ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kad šiandien atvyko į mūsų posėdį. Šiandien mes pereiname prie pačios mūsų darbo esmės, kaip jau minėjau, ši tema tai pats svarbiausias klausimas padedantis parengti būsimą e, migracijos politikos valdyseną remianti solidarumo principu. Pamėginsiu paaiškinti mūsų naudojamą metodiką. Mes dirbame techninių lygmenių, bet suprantama, e, mūsų darbė yra ir politinių sudėdamųjų dalių, kurios yra svarbios. Šiandien kalbėsime apie 80 straipsnio esmę ir aš kalbu apie Europos Sąjungos e, steigimo sutartį. Mes kalbame apie tą ribą, kada jau turi įsigalioti solidarumo nuostatos. Pasistengsime išsiaiškinti, ar šio straipsnio taikymas būtų neprivalomas, ar jo taikymas galiausiai būtų taikomas tada, kai institucijos ir taryba priimtų sprendimą to klausimo. Yra įvairiausių teisinių neiškumų, todėl pamėginsime panagrinėti šią situaciją ir e, suteikti išklausytiems žodžiams daugiau prasmės ir esmės. Mes turime panagrinėti prieglopščio prašymą, e, prašymo situaciją ir pasižiūrėti, kaip yra įgyvendinama 2001 metų direktyva, kaip būtų galima geriau panaudoti jau esamas perkelimo programas. Mums reikia privalomo paskirstimo rakto visiems ES atvykstantiems pabėgėliams dirbdami su kole, dirbdama su kolege e, stengiuosi nustatyti įvairius veiksnius, kaip jau minėjau, e, tai yra ir saugumo srities klausimas e, per praėjusią vadovų taryba buvo patvirtintos nuostatos šiuo klausimu, rezoliucija buvo patvirtinta Strasbūrė. Situacija, situacija keičiasi ir turime prie jos prisitaikyti. Trumpalaikė prasme reikalingos politinės iniciatyvos ir ambicingesnis požiūris, kad būtų galima suderinti saugumo interesus e, priimančiose šalyse ir taip pat užtikrinti atvykstančių migrantų saugumą. Pagrindinės žmogaus teisės turi būti bet kurios politikos esmė. E, turime tinkamai pagerbti tuos, kurie žūsta viduržėmio jūroje juk viduržėmio jūra negali virsti kapinėmis ir mes neturime abejingai tai žiūrėti. Praeisiais metais buvo vykdoma Marinostrum operacija ir per vienerius metus buvo išgelbėta labai daug žmonių. Buvo užtikrinta, kad būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn 300 prekiautojų žmonėmis džiaugiuosi, kad buvo įsitraukta šią iniciatyvą. Ir esu pasirengusi išklausyti laivyno atstovų. Ir, ir manau, kad ir jie, ir dalyvavusieji Marenostrum operacijoje pasakytų panašius dalykus. Yra esminiai principai ir jais remiantis reikia tinkamai vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas visos valstybės narės turi įsitraukti į šį darbą. Mes esame ne vieninteliai, kurie apie tai kalbame. Europos Sąjungos valstybių narių parlamentai neseniai Romoje patvirtino deklaraciją dėl paieškos ir gelbėjimo operacijų. Šis dokumentas buvo patvirtintas Romoje ir prašoma įvairiais būdais valstybių narių prisijimti dali, atsakomybę, dalintis ją. Žmonių gyvybės yra tas principas, kurį reikia ginti. Matome, kaip apskritai keičiasi paradigma. Mes turime per, pereiti prie ES emigracijos sistemos, kuri būtų pagrįsta solidarumo. Ačiū, ponė Kiengė. Dabar suteiksime žodį mūsų svečiams. Pirmiausia, suteikiame žodį ponai admirolui Ventokiui. Prašau. Mr. Chairman, thank you, Mr. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė būti su jumis ir pakalbėti apie mūsų veiklą. Pereisiu į gimtąją italų kalbą, bet mielai atsakysiu į klausimus ir angliškai, jeigu reikės. Aš norėčiau pakalbėti apie e, jūrą, apie mūsų jūrą iš jūrų laivyno pozicijos. Būtent ir apie misiją, kuri vyko praeisiais metais. Tai buvo Italijos vyriausybės atsakas į situaciją, e, kuri buvo stebima e, ir kartu matėm, kaip didėjo migrantų sraudai, tai todėl tikrai reikėjo labai didelių e, veiksmų. 2013 metais netoli Lampedūzos įvyko du tokie tragiški įvykiai ir kaip tik dėl jų tada paspartėjo sprendimų prieimimas. Buvo priimta nemažai sprendimų. 13 metų spalio mėnesį jau buvo įgyvendinta ta pirmoji misija. Na ir misija. Per misiją buvo vadovaujamasi tokia premisa, kad e, neužtenka vien tik tai paieškos ir gelbėjimo reikia e, imtis ir kitų veiksmų, platesnių veiksmų. Ir kartu reikėjo užtikrinti, kad, nebu, kad jūroje nebūtų įmamasi neteisėtų veiksmų. Tad čia reikia atsižvelgti į platesnį geopolitinį kontekstą, aš nesileisiu į detalės. Aišku, tik tai priminsiu, kad 99 procentai migrantų. Tai paprastai atitinka migrantų e, savoka, tai mes nekalbam apie turistus vykstančius į Europą, mes kalbam apie e, e, žmonės, kurie išvyksta, kurie, vyksta tikrai, kurie yra desperatiški Tad e, vėlgi dabar gegužės e, mėnesį, 14 metų gegužės mėnesį, čia kaip tik e, raudona kreivė rodo, kad migrantų skaičius labai, labai smarkiai padidėjo ir tam reikėjo pasiruošti, jūrų laivynui reikėjo pasiruošti. Na ir skaičius paprastai migrantų nustatėm priklauso nuo e, trijų tokių e, veiksnių - nuo įvairių e, viduržėmio jūros regiono vietovių tiesiog krizės rimtumų ir kartu priklauso nuo sezonų. Nuo sezonų turiu galvoje uh, kiek dienų e, per metus, e, kuriomis galima e, tiesiog ryštis kirsti viduržėmio jūrą. Žmonės paprastai desperatiškai būna nusiteikę, kurie tam ryštasi. Toliau kita skaidrė. Tai čia rodo padėti misijos pradžioje ir pabaigoje. Misijos tikslas pirmiausia buvo gelbėti gyvybės žmonių, kurių gyvybė buvo iškilusi grėsmė. Kartu tikslas buvo kovoti su įvairiais neteisėtais veiksmais, turiu galvoje ne vien tik tai priekybą žmonėmis, bet ir apskritai laivybos saugumą ir panašius klausimus. Mes žinom, kad antai Indijos vandeninė kovojama su piratais, e, panašiai, į panašius, į panašius poreikius mes atsižvelgiam viduržėmio jūroje. Dabar toliau. Kita skaidrė rodo pagrindinius migracijos rautus. Matom, kad e, srautai iš rytų viduržėmio regiono, e, iš pietų, ypač per Libiją, tie, tie maršrutai kinta, jų priklauso kartu nuo e, laivų e, pobūdžio ir e, mes šiaip jau stengiamės surasti kuo greičiau migrantus gyvenančius, gabenančius laivus, užkirsti galimoms nelaimėms kelią, tai yra kelią ir kartu vėlgi E, siekiam, kad būtų įmamasi veiksmų ne vien tik tai prieš prekeivas žmonėmis, nelegaliai gabenančius e, asmenis žmonės, bet ir kartu e, tokių nusikalstamų organizuočių vadovus. Na, toliau kita skaidrė rodo priemonės, kurias mes naudojom, naudojam, visas jūrų laivyno turimas priemonės, turiu galvoje ne vien tik tai pasitelkiami E, kontrolės postai, e, kuriuose paprastai dirba daug žmonių, bet kartu pasitelkiam tokius vienetus, tokias tarnybas. kurie gali stebėti pakrantės vandenis iš oro kartu, pasinaudojant dronais, kurie gali atlikti stebėjimą ir tokiu būdu, kad būtų galima sukaupti e, įkalčius ir patraukti atsakomybę e, žmonės, kurie atsakingi už tuos nusikaltimus. Tačiau mes kalbam apie nuolatinį laivų skaičių, patruliuojančių jūroje, priklausomai nuo jūros e, būklės, nuo srovės, nuo vėjo krypties. Ir čia manyti, matyti, e, kokias pakrantės jie stebi nuo Tuniso iki Egipto. Ir tai atitinka tiesiog e, teritorija, kurios dydis tris, kar, kaip, trys Sicilijos. Bet e, tam, kad pasiektum sėkmę, reikia įvairių su klausimu susijusių agentūrų ir valstybių esačių šiame regione bendradarbiavimo kartu e, keitimosi informacija. Ir tam, aišku, reikia turėti e, informacijos keitimosi pagrindą. Tad vėlgi mums e, paprastai reikia turėti aiškios informacijos apie konkrečią e, viduržėmio jūros e, vietą, teritoriją, tiesiog siekiant, siekiant nuspėti, kas galėtų įvykti. Be to, mes kartu dirbam su bendromis, tai yra tyrimo tarnybomis, naudodamiesi stebėsenų stebėsena, biometriniais duomenimis. Visą tai labai tikslu. Ir būtent dėl to mes iki šiol buvom gana sėkmingi. Na, o dabar siūlau pereiti prie kitos skaidrės, laiko nebedaug ir dabar norėčiau paaiškinti, kaip mes atliekam kokią veiklą, tiesiog paralelinę veiklą antai e, užtikrinam sveikatos apsaugą asmenims, kuriems e, tiesiog reikia suteikti pirmąją medicinos pagalbą, e, pirmiausia tiem žmonėms, kurių gyvybė pakibusi ant plauko. Kartu atliekam konsultavimasi su pakrantės tarnybomis, noradami užsitikrinti, kad nėra šiaip jau migrantų, kurie gali patekti potencialiai į pavojų kad atliekam patikrą, stebėseną. per operacijas jūroje ir pakrantėje. Viena operacija gali trukti net 2-3 dienas. Kartu renkam liudininkų duomenis tiesiog nu, nu, nuspėdami, kokios nusikalstamos veikos gali, bus galimos. Ir kartu stebim tiesiog e, stebim e, pabėgėlių e, grupės, stengiamės savotiškai rušiuoti, atskirti žmonės, kurie, kuriems reikia pirmiausia suteikti pagalbą. pagalbą. Na ir dabar kokių rezultatų esam pasiekę. Per e, virš metų, metų ir mėnesį, mėnesį maždaug virš 400 e, įvykių atskleidėm, 5000, su 5000 e, asmenų turėjom reikalų kartu tam tikri skaičiai buvo perkelti į Italijos pakrantę, Vėlgi daugiau kaip 370 asmenų buvo išgelbėta. Kartu vėlgi dalyvavo čia įvairios organizacijos, kartu patraukiant baudžiamojo atsakomybėm priekeiva žmonėmis, buvo sulaikyta e, tam tikras skaičius e, laivų, 32 Italijos laivai buvo panaudoti, vienas Slovenijos laivas, ypač e, ypač aktyvus buvo. Bet to buvo pasinaudota ir povandeniniais laivais, ir stebėsena iš oro. Kita vertus, vėl operacijų, tokių operacijų mes niekada nelaikėm kaip tokio visiško problemos sprendimo. Tiesiog mes e, tą ir panašias operacijas, misijas laikėm kaip e, skubų atsaką į problemą, tam, kad būtų galima užkirsti kelią, jog bus prarandamas e, dar didesnis žmonių skaičius. Tad dabar tie rezultatai, vėlgi tokius rezultatus pasiekėm. Tad tik tai galiu pasakyti, kad vėlgi ką pastebėjom tam tikras tendencijas, kad migrantų kilmė, kilmės šalis vaizdas keičiasi. Ir čia kaip tik matyti tai iš tos skaidrės per pas, pas, paskutinius e, metus iš tikrųjų migra, migracija mus vienaip ar kitaip paveikė, turiu galvoje e, bendrus bruožus ir, ir panašiai. Na ir visada turėjom priemonių įgalinančių e, stebėti padėtį ir tiesiog padėties keitimasi. Tad mes e, šiaip jau taip stengiamės atremti tą mums tenkančią problemą. Na ir dar turiu tris minutės, per kurias galiu parodyti video filmą, kuris papildys mano, mano pasisakymą ir po to mielai atsakysiu į jūsų klausimus.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 Thank you very much. Labai ačiū. Admiralė Sofi. Toliau aš e, kalbėjus Martin Sureb, migrantų e, užžiūrio pagalbos stoties direktorius. Prašom, jums 10 minučių. Ačiū pirmininkė ir dėkoju Lybė komitetui už galimybę e, pas jūs atvykti. Aš atvykau atstovaudamas pilietinės visuomenės organizaciją pilieč, Europos piliečius ir ne tik. Atvykau pas jūs dėl vienos priežasties. Todėl, kad kaip fondas mes manome, kad niekas e, nenusipelno žūti jūroje. Nesvarbu, kas jis bebūtų. MOAS organizacija buvo įsteigta beveik prieš metus. Du žmonės, Kris ir Regina, e, vedė žmonės e, e, apie žengiai trečiąją dešimtmetį sureagavo į tą situaciją ir nusprendė, kad kaip piliečiai neturi stovėtume šalia ir stebėti, kas vyksta. Jie tvirtai mano, kad Europa turi imtis vadovaujančio vaidmens, tačiau jie taip pat mano, kad tai, kas vyksta Sirijoje, Eritrėjoje, Libijoje, nemano, kad tai yra problema vien tik tai Europai spręsti. Visas pasaulis, jų manimų, turi reaguoti į šią krizę kad tai yra pasaulinė problema ir reikia pasaulinio sprendimo. Mums buvo labai sunku įsteigti organizaciją Krisas ir Regina. Šią idėją sugalvojo 13 metų pabaigoje, kai patys būdami Lampedūzoje pamatė plūduriuojant, e, plūduriuojančią e, liemenę, paklausti kod, e, kapitono kodėl E, ta liemenė plūduriuoja, tas atsakė, kad tikriausiai žmogus jau žuvęs. Ir jie pradėjo galvoti. Buvo sunku, nes mes puikiai supratome, kad iki šiol tai buvo valstybių, nacionalinių valstybių e, veiklos sritis, ypač pakrančių valstybių, bet kol žūsta jūroje žmonės, yra vietos ir mums, ir tokiams organizacijoms, kaip nu, mes, kaip sakė ponia Metsula, mūsų tikslas yra ir bus siekti, kad nereikėtų tokių organizacijų kaip mes. Mūsų tikslas bus pasiektas, kai mes busime nebereikalingi. Kas yra MOAS e, organizacija? Paprasta mintis. Mes turime 43 metrų laivą, kaip ir Kiti laivai mes turime moralinę ir teisinę pareigą padėti nelaimės ištiktiems laivams. Skirtumas tarp mūsų ir kitų e, laivų, aišku, neįskaitant pakrantės apsaugos laivų ir neįskaitant Marenostrum operacijos, Mūsų misija nėra pervežti darbuotojus iš A punktą į B punktą, vežti konteinerius, maisto produktus ir po to gelbėti žmonės, jeigu yra būtinybė. Tai yra vienintelė mūsų misija. Ir mes būtent e, ir esame pasirengę gelbėti žmonės. Laivas nupirktas, pertvarkytas, turint tai galvoje. E, šios misijos vykdymas yra sudėtingas. Nepakanka turėti širdį, reikia būti profesionalu, reikia būti pasirengus nes masiškai gelbėti žmonės yra sudėtinga. Praėjusį sekmą, šeštadienį mes išplaukėme į jūrą ir nepraėjus 12 valandų gavome prašymą padėti iš gelbėjimo centro. Ir e, turėjome vykdyti labai sudėtingą gelbėjimo operaciją. 369 žmonės, 60 iš jų buvo moteris ir 45 buvo vaikai. Taigi operacijų vykdymas yra sudėtingas, tai reikia daryti profesionaliai. Reikia kažko, kas idealiu atveju e, leidžia pasiekti tikslų. Mes ne tik užsimėme gelbėjimo ar paieškos operacijoje, bet darome tai panaudodami aukščiausio lygio technologiją, panaudodami ir nepilotuojamus orlaivius, spręsdami šią humanitarinę problemą. Tai yra svarbiausia, tai norėčiau pabrėžti. Mūsų partneriai yra e, gydytojai be sienų, nes mes manome, kad tai, ko reikia jūroje, yra daugiau negu paieška ir gelbėjimas. Mes e, turime e, kliniką, kurioje dirba gydytojai be sienų, kurie e, teikia priežiūrą po išgelbėjimo, kaip ir praėjusiais metais mes atliekame paieškas ir gelbėjimo operacijas ir kaip ir pernai mes reaguojame į e, gelbėjimo koordinavimo centro kvietimus ir papildomai šiemet mes dar manome, kad reikia spręsti ir e, tų žmonių, kuriuos išgelbėjame poreikių problemas iš karto. Kalbėjausi su vienu gydytoju e, prieš keletą dienų, vienu gydytoju iš gydytojai be sienų organizacijos ir ji, viena iš gydytojų. Ir ji, ką pasakė, atkreipė mano dėmesį labai smarkiai. Ji pasakė, kad nepaisant šalčio ir susijaudinimo, visi po, praėjus kelioms valandoms e, mūsų laive užmygo. Kodėl taip yra? Ji paklausė jų, kodėl jūs iš karto beveik užmygote. Atsakymas buvo labai paprastas, bet daug pasakantis. Jie pasakė, kad tai buvo pirmoji naktis, kai jie mane gali miegoti saugiai po daug, e, daugelio mėnesių. operacijų koncepcija yra santykinai paprasta. Prieš išplau... įsisteigėme mes e, e, nagrinėjame, kokią sako konvencijos dėl jūros teisės ir, ir kitos. E, mes nagrinėjome vėliavos valstybių, valstybės pareigas, Taip pat e, nagrinėjame, kokia būtų mūsų atsakomybė, jeigu mūsų laivas būtų pakviestas e, vykdyti paieškos ir gelbėjimo operacijas. Ir mes tai darome bendradarbiaudami ir koordinuodami savo veiksmus su gelbėjimo koordinavimo centru praėjusiais metais, išplaukdami iš Valetos uosto rūpiučio 25 dieną, mes e, bridome į nežinomus vandenimis, kai kas abejojo mūsų ryštų, e, kai kas bandė suvaržyti mūsų veiksmus, kai kas iš vis e, negalėjo patikėti to, ką mes bandome pasiekti. Tačiau visos šios abejonės greitai išnyko, nes po dviejų dienų mes sulaukėme pirmo, pirmo kvietimo iš e, gelbėjimo koordinavimo centro, po to Per 60 dienų e, veiklos sulaukime 150 e, kvietimų. Na, aš per daug detaliai nenorėčiau pasakoti apie tai, kaip mes veikiame, nes tai yra labai paprasta. Turime tam tikrą operacijos zoną, mes esame arti prie būdį naf, naftos grėžinių ir e, Pernai dirbome šalia Marinostrum laivų, e, mūsų e, zona yra labiau į pietus ir mes stengiamės padėti e, per 12 valandų laivų išplaukus, nes mes manome, kad jeigu suveikiama parama pagalba greičiau, galimybė, kad žmonės žus jūroje smarkiai sumažėja. Praėjusie metai buvo planavimo metai. Iš 60 metų apie 30, 60 dienų mes praleidome jūrą apie 30 dienų išgelbėjo apie 3000 e, žmonių, iš kurių 1462 buvo priimti į laivą. E, dauguma buvo išsodinti į Mario Nostrum laivus, koordinuojant Romos e, koordinavimo centrui. Ir aš tą progą noriu padėkoti viešai, nors taip padarėme ir anksčiau. Noriu padėkoti Marė Nostrum už tai, kad jie labai svariai prisidėjo prie žmonių gelbėjimo jūroje. Kai kurie buvo išsodinti Sicilijoje. Kaip sakiau, mes veikiame ypatingai. Mes norime būti ne aktyvistai, o veikėjai mes e, norime ir kitus įkvėpti ir mes manome, kad kelias į priekį yra dirbti kartu. Ir kovoti prieš krizę, o būdas tai daryti yra bendradarbiauti. Dar vienas dalykas, apie kurį, manau, turėčiau pakalbėti keletą minučių, tai yra tai, kad mes šiuo metu naudojame nepilotuojamus orlaivius, tokius pačius, kaip jos pernai naudojo Mare Nostrum. Vėlgi, kaip privatus fondas, e, kuris dirba su pilietinė visuomenė, su gydytojais be, sienos, be sienų, mes siūlome šitą naujo. Mes sakome, kad e, yra galimybė išplėsti paieškos ir gelbėjimo operacijų mastą. Mes naudojame e, aukšto lygio technologijos, kad gelbėtumėme e, žmonių gyvybės jūroje. Aš jau minėjau mūsų partnerystę su gydytojais be sienų. Tai yra nauja. E, privatus piliečiai E, susijungę bendram darbui su pilietinė visuomenė, taip pat pramonės atstovais, kitais, kurie mums padeda e, siunčiant paprastą signalą. Kaip ir Filipas Fotis sakė, kad e, čia mūsų darbas nėra sprendimas, sprendimas yra kitur. Jis yra tose šalise, iš kurių žmonės išvyksta ir šalise, į kurias jie vyksta. Tačiau tiems, kurie neturi kitos galimybės, o tik tai e, imtis pavojingos kelionės per viduržemio jūrą, kurie jaučiasi esą priversti tai daryti, mes stengiamės e, padėti išvengti žūties, nes mes e, suprantame ir manome, kad kas būtų beįvykę prieš tai, kas įvyks vėliau, jeigu tas žmogus paskęs jūroje, viskas e, bus buvę veltui. E, viskas. E, turiu dviejų minučių vaizdo medžiagą, kurią norėčiau Jums parodyti. Ačiū uždėmesi.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 much, Ms. Ačiū. Pone Ksiurep. O toliau suteiksiu žodį profesoriui Filip Debriukė. Jis yra Odisėjaus tinklo koordinatorius. Prašyčiau jūsų kalbėti neilgiau kaip 10 minučių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Neturiu vaizdinės medžiagos, Esu teisininkas, o kai esi teisininkas ir dirbi su prieglopščio ir migracijos klausimais, ypač prieglopščio klausimais, tai e, užmigti trukdo vienas klausimas. Kaip įmanoma, kad mes nedidame pastangų sukurti bendrai prieglopščio sistemai ir atrodo, kad nėra jokio teisinio būdo, kai būtų galima patekti į tą vietą, kur būtų galima paprašyti prieglopščio. Ir aš suprantu, kad tai yra labai sudėtingas teisinės klausimas, nes mes jau ne vieną dešimtmetį sprendžiame šį klausimą ir labai sunku išaiškinti tą teisę į prieglopstį, kai ta teisė yra suskaidyta į daugybę dalių, tai yra teisė gauti prieglopstį, teisė prašyti prieglopščio ir taip toliau. Ir kai šalis turi e, pareigą e, netgi kai kuriais atvejais padėti neleis iškirsti kelią migrantų atvykimui. Per šiuos metus mes skaitome daugybę išvadų, kurios nebuvo pakankamai įgyvendinto, pakankamai įgyvendintos ar nebuvo pakankamai parengtos. Ir kas prisimena tuos žmonės, kurie žuvo prie Lampedūzos. E, po to buvo įkurta viduržėmio jūros darbo grupė ir atrodo, kad mes užmiršome tos žmonės ir atrodo, kad mes iš naujo vis pradedame kažką daryti. Solidarumas yra tas klausimas, kuris e, sulaukia daugiausia dėmesio iš teisininkų. Manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad tai yra teisinio pobūdžio principas, tai nėra vien politinis principas. Tai nėra vien moralinė pareiga, tai yra teisinės principas ir jis yra labai aiškus ir sutarties dėl ES veikimo 80 straipsnėje įtvirtintas. Ir kaip aš dabar labai greitai pasistengsiu parodyti, E, šis straipsnis nėra pakankamai taikomas ir mes privalome ir galime padaryti iš to tam tikras išvadas. Jeigu e, pradėtume labai rimtą diskusiją dėl solidarumo, tai reikėtų aptarti keletą dalykų. E, mes žinome fizinį solidarumą, finansinį solidarumą, kaip pinigai paskirstomi ir operatyvinį solidarumą, kai yra perskirstomi ištekliai. Kai jau vertiname, kas buvo padaryta Europos Sąjungos lygmenių, tai galime pasakyti, nebūtų galima pasakyti, kad nieko nebuvo padaryta, bet, negalime, bet galime drąsiai pasakyti, kad nepakankamai buvo padaryta. Politinės diskusijos nėra pakankamai intensyvios ir aš tik supykstu, kai išgirstu ministrus kalbančius apie prieglopstį ir kurie cituoja teiginius, bet ne konkrečius skaičius. Ką reiškia, jeigu aš pasakysiu, kad mano šalyje priimama daugiau prieglopšio prašančių nei jūsų šali, šalyje, jeigu mes nekalbame apie šalies dydį, jeigu mes nekalbame apie šaly, šalies išsivystimo lygį ar gerovę. Ir ne tik laikraščiuose galime skaityti tokių teiginių. Taigi mums reikia pradėti diskusijas pagrįstas duomenimis, kurie yra būtini. Ir gaila, kad jau daug metų ES komisija nepateikė jokių duomenų. Suprantama, vertindami valstybių narių pareigas galime pasakyti, kad tai nėra lengva, mes galime svarstyti įvairius kriterijus, tai būtų tam tikrą prasme politizuota, bet jeigu pažvelgtume į keletą studijų, tai galėtume padaryti panašias išvadas ir pamatysime, kad vienos valstybės narys daro mažiau, kitos daugiau, o trečios iš viso be nieko arba beveik nieko. Ir mums reikėtų galvoti ne tik apie kvotas, bet ir apie šalies pajėgumus. Pavyzdžiui, jeigu šalis turi tam tikrą kvotą, ar ji turi atitinkamos pajėgimus, kad galėtų e, susitvarkyti su tam tikrais e, priskirtais skaičiais. Arba galime pasakyti priešingai, ar vis dar reikia objektyviai peržiūrėti Dublino reglamentą, kai e, komisija pasakė, kad neįmanoma to padaryti, tai yra labai keista, kadangi komisija gali pasakyti, kiek žuvų galima pagauti jūroje, kad būtų galima išsaugoti biologinį išteklį, bet pasakė, kad neįmanoma iš naujo vertinti Dublino reglamento. Taigi žinome, kad jeigu tai būtų, galim, būtų padaryta sąžiningai, tuomet reikėtų padaryti nuseklę išvadą, kad šią sistemą reikėtų pakeisti arba visiškai, arba reikėtų e, labai rimtai parengti pakeitimus. Ir didžiausias sunkumas yra, kaip tai padaryti. E, jeigu mes kalbame apie asmenų perskirstimo įgyvendinimo įgyvendinimą, nuostatų įgyvendinimą, tai yra sudėtinga. Ir vienas ekonomistas, Ilera Paport, aš su juo dirbu migracijos politikos rytyje Italijoje, jis, taigi jis pateikė idėją nustatyti kvotas, bet taip pat e, pasiūlė valstybėms narėms prekiauti kvotomis, kad būtų galima uh, kuo geriau susijęti prieglopšio prašytojų ir valstybių narių preferencijas. Tai yra labai neįprastas dalykas, bet kadangi patiriame sunkumų, tai reikėtų panagrinėti ir tokius pasiūlymus. Galiausiai, kalbant apie analizę, mes negalime diskusijų apriboti tik uh, E, prieglopščio politika ir solidarumo klausimais. Tai yra pasaulinė problema ir mums reikėtų kalbėti apie išorės sienų problemą. Štai Italijos atveju labai aiškiai matyti, kad tai yra susiję, kalbant apie solidarumą, kai kalbame apie pasienio kontrolę ir prieglopščio politiką. Taip pat reikėtų kalbėti apie Frontexo ateitį, ką darysime su Frontexu, kaip finansuosime Frontexą, ar bus skirta daugiau lėšų, ar ir toliau taip dirbsime Frontexo nepaverčiant labiau integruotą instituciją, kad vieną dieną jie galėtų tapti Europos pasienio tarnybą daugiau e, analizės, apie anali, e, neanalizuosiu šių situacijos, norėčiau tik pateikti kelias išvadas. Dar dvi sudėtinės dalis. Pirmiausia, manau, kad 80 sutarties straipsnis yra pažeidžiamas. Europos Sąjungos teisė ta prasme yra pažeidžiama, nes nėra įgyvendinama ir nepakankamai gyvendinama. Praėjusią savaitę su kolegomis visi teisininkai nutarėme, kad iš tikrųjų šis straipsnis yra pažeidžiamas, nes ES paliekama diskrecija dėl solidarumo nuostatų įgyvendinimo, nes parašyta tiek, kiek būtina, bet E, dabartini, dabartiniu atveju teisinė prasme manome, kad šios nuostatos pažeidžiamos. Na ir kitas dalykas, kuris mano manimas svarbus, yra tai, kad dar nieko nebuvo padaryta kalbant apie laikiną apsaugą. Mes turime priemonės, kaip reaguoti į krizės. Yra tam tikrų sudėdamųjų dalių, kaip įgyvendinti su solidarumu susijusias nuostatas, tačiau komisija nesėmė jokių priemonių, kad būtų panaudotas šis mechanizmas. Todėl manau, kad jeigu dabar per kitas savaitės nieko rimto nebus parengta ir neįgyvendinta, tai Europos parlamentas galės nutarti, pasiūlyti Teisingumo teismui imtis veiksmų dėl komisijos e, negebėjimo vykdyti savo pareigų, kaip yra buvę anksčiau. Suprantama, tai nebūtų pats geriausias rezultatas, bet tai būtų vienintelis, e, vienintelė teisinė priemonė. Dar nu, dėl solidarumo norėčiau pasakyti, kad e, vyksta diskusijos ES viduje, aš kalbu tik apie vidinį matmenį, bet yra ir išorinis matmuo. E, mes negalime aptarti perkelimo klausimų, kai atvyksta tiek prieglopšio prašytojų, užmirždami, kad šimtai tūkstančių žmonių suranda e, prieglopstį tokiojose šalyse kaip Jordanijoje, Libane ar Turkijoje. Tai irgi reikia turėti galvoje. Mes neturime atrodyti juokingais, nes iš tikrųjų mes nepriimame tiek daug prieglopšio prašytojų. Ačiū. Much, Labai ačiū, ponė Debroikeri. Dabar žodį suteiksiu poniai Konstantopulų. Ji yra Graikijos parlamento pirmininkė ir tikrai tinkamas laikas atėjo, nes e, tam, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai e, veiktų kartu, tad kelios minutės jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė, man tikrai didelė garbė būti pakviestai į jūsų komitetą pakalbėti tiek mano manimų, tiek Graikijos parlamento nuomonė jūsų komitetas yra e, tiesiog esminis, turiu galvoje, ES veiksmus. Tad e, jūsų komitetas tikrai negali stovėti nuo šaly šioj labai svarbioj diskusijoje ir kartu e, prieglopščio prašytojų, pabėgėlių srautų akivaizdoje. Tad čia verta paminėti Europos hartijos pagrindinės teisės, kurios e, labai, labai glaudžiai susijusios su mūsų diskusija - teisė į orumą, į gyvybę, e, tiesiog e, baudimas už kankinimą, duomenų apsauga, teisė į prieglopstį, kartu teisė nebūti išduotam, perkeltam, kartu teisę naudotis teisės gynybos pramonė, priemonėmis. Tad e, nepamirškim, tai yra esminės teisės, tai yra kartu tarptautiniai įsipareigojimai, kurių reikia laikytis kiekvieno individuo atžvilgių, nepriklausomai nuo to, ar tas individas būtų Europos teritorijoje, ar siektų ją įvažiuoti. Na ir dabar pakalbėsiu apie Graikiją ir pakalbėsiu gimtają graikų kalba. Mes turėtume nepamiršti, kad, e, imigra, kad e, migracijos e, srityje reikėtų laikytis holistinio požiūrio, būtent suvokti migracijos priežastis o tos priežastis tai įvairūs konfliktai, karai, autoritariniai režimai, totalitariniai režimai, diktatūrų priespaudos, kurios pamina žmonių teisės, žmonių laisvės, bet kartu žmonės ryštasi bėgti dėl tam tikrų nežmoniškų sąlygų, kuriuose, kuriuose jie gyvena, kurios žaidžia jų žmogišką orumą. Mano šalis, Graikija, priima mm, tiek pat pabėgėlių, kiek ir migrantų. Bet tuo pat metu per pastaruosius penkerius metus Graikija pasidarė savotišką migracijos kilmės šalimi būtent tokia šalim, iš kurios migrantai toliau vyksta į ES, kaip tik dėl, dėl mūsų šalį ištikusios baisios krizės. Tačiau galima kalbėti ir apie gilę humanitarinę krizę, kuri e, kilo e, po to, kai mano šaliai buvo primerstas, primestas taupimo, griežtas taupimo režimas Tad labai svarbu, kad e, jūsų komitetas žinotų, jog yra šimtai, tiesiog tūkstančiai mano kartos, e, sakykime, mokslininkų, akademinių sluoksnių atstovų, kurie, kurie priversti išvykti iš Graikijos. Kadangi tiems žmonėms savo šalyje neįmanoma gyventi išlaikant orumą. Tad mes neturėtume pamiršti tokių elementų, kai kalbam apie solidarumą, bet kita vertus solidarumas tai ne vien kiekybiniai skaičiai, tai nėra kiekybiškai įvardyjama savoka. Yra, tai yra savoka, kuri, kuri turi tam tikrą realų turinį. Solidarumas turi suteikti galimybę uh, šalies gyventojams, bet kartu pabėgėliams ir migrantams galimybę e, gyventi oriai. Per pastaruosius metus viduržėmio jūra dėja pavirto tikrų kapinynų. Ir čia vėlgi ne, ne, ne, neįmanoma apie tai kalbėti vien e, pasitelkus konkrečius skaičius, vien konkrečius skaičius reikėtų suvokti žuvusius e, žmonės e, kartu kaip, kaip žmonės, iš žmogiškos pozicijos ir, ir būtent e, suvokti priežastis, kurias, kurios juos verčia mažais laiveliais, nesaugiais laiveliais ryštis tokiems žygiams, kur, kur, kurie, kur, kurie kelia pavojų, tiesioginį pavojų jų gyvybei, jų laisvei. Antai, 14 metų kalėdų, per kalėdų laikotarpį vėlgi Adrijos jūroje įvyko didžiulė nelaimė. Tai buvo Graikijos laivas, kuris plaukė iš Graikijos į Italiją. Jame ir Graikijos žmonės televiziją, per televiziją kitomis žiniasklaidos priemonėmis tiesiog e, galėjo stebėti šią dramą prieš akis mirštančių, žuvančių žmonės jūroje. Ir kartu prie tos e, priemonės įgalino išgyventi žmonių, kurie iki šiol šiaip jau negalėdavo išsisaky, iš, išsakyti savo, savo nuomonę, savo žodžių, e, tiesiog dramą. Daug tų žmonių žuvo. Tad būtent tai suteikė savotiškai migrantams e, balsą, žodį. Na ir noriu pasakyti, kad Graikijos parlamentas kovo 29-ąją, šių metų kovo 29-ąją, atvėrė duris e, su rasizmu kovojančioms organizacijoms, organizacijoms, kurios rūpinasi aukų teisėmis. Ir tiesiog buvo surenkta surinktos atviros diskusijos, atviri klausimai, kurie, kuriuos buvo galima stebėti per mūsų parlamento televizijos kanalą. Tai yra labai svarbu. Tai yra, e, buvo labai svarbu tam, kad būtų galima tiesiog e, parodyti migrantus ir, ir pabėgėlius tokius, kokie jie yra su, sulaužyti tam tikrus stereotipus. Antai 2014 metų e, rugsėjo mėnesį buvo grupelė kartu pabėgėlių migrantų, kurie apvirtus e, mažam laiveliui e, juos gabenusią netoli Kretos, Kretos krantų, jie tiesiog kelias dienas E, išsilaikė jūroje, vandenyse ir, ir kartu e, jie išgelbėjo gyvybę dviems kūdikiams, nors ten dalis jų ir žuvo. Visa tai rodo, kad e, iš tikrųjų to žmogaus teisės, apskritai žmonių gyvybė, visam tam kyla daugybė išbandymų. Tad mes e, neturėtume kalbėti vien tik tai pasitelkdami įprastinį žargoną. Mes, e, visuomenės žmonių atstovai, turėtume apie tokius atvejus kalbėti aiškiai, žmogišką, paprastą kalbą. Dažnai dažnai girdim priešingai, e, kalbant apie tokius atvejus, savotiškai e, pasitelkus juodąjį humorą, kurio dėja e, griebėsi kartais ir vyriausybės, turiu galvoj ir mano pačios vyriausybę, turiu galvoje operaciją E, susijusią su pabėgėliais, migrantais, norint juos vėlgi gražinti į kilmės šalis, tiesiog pasitelkus antikinio e, graikų dievo Dzeuso žodžius ir tiesiog e, tai ne, ne, tiesiog ne, nepateisinama. Tad vėlgi kalbama apie tvirt, tvirtovę, Europą, apie nulinę toleranciją ir kit, kitus, e, kitos frazės pasitelkusios, pasitelkiamos. Bet kita vertus, neįmanoma uždaryti durų. Tad, kalbant apie parlamentą tiek ES tiek nacionalinį parlamentą. Tai mes turėtume imtis tokių iniciatyvų, kad ES, e, kad tikrai, kad mes galėtume didžiuotis e, savo nuveiktų darbų, mes kaip ES žmonių atstovai ir, kaip jau buvo pasakyta, mes turėtume imtis konkrečių darbų, veiklos, kuriais įtvirtintume teisės e, laikymasi, pagrindinių e, teisių e, laikymos, laikymasi. Ir būtent turėtume imtis tokių veiksmų, kuriais mes savotiškai atsvertume įvairias, įvairius, įvairias neteisybės, kurių buvo padaryta. Neteisybės prieš žmonės, kuriems e, tiesiog grėsia mirtis. Tad ponios ir ponai, tos iniciatyvos, kurių ėmėsi Europos parlamentas, antai turiu galvoje 14 metų Euro, e, Europos tarybos e, parlamentinė asamblėja kartu parlamentų, ES e, parlamentų pirmininkų asamblėja. Tai nėra proceso pabaiga, tai tik tai ilgo kelio pradžia. At mes, Graikijos parlamentas, kaip ir Europos parlamentas, turim visi veiksmingai ir ištingai. Turėtume reikalauti, kad um, būtų laikomasi solidarumo ir tinkamo atsakomybės pasidalymo. Bet kartu mes turėtume nuolat priminti tarptautinės konvencijas, e, visus teisės, visas teisės priemonės, kurios priimtos e, Europoje, kuriomis saugojamos žmonių gyvybės. Ačiū. Thank you very much. Um, it took... Ačiū, e, lab, šiek tiek viskas užtruko, todėl mums liko tik tai pusę valandos e, parlamento narių pasisakymams. Čia jie galėtų būti ir klausimai, ir todėl reikės palikti laiko atsakymams. Dabar norėčiau steigti žodį pirmiausia visiems nariams, kurie yra pranešėjai, šešėliniai pranešėjai arba koordinatoriai. Ir po to dar e, septyneriems parlamento nariams, kurie užsirašė. Tai reiškia, kad visi pasisakymai turėtų užtrukti maždaug minutę. Jeigu jums pavyktų tai padarytų, padaryti, kalbėtume apie svarbiausius dalykus, būtų labai gerai. Pirmiausia, Roberta Metzola, EPP frakcija. Grazie ħafna, Jan Nafli, domtis. Ačiū Janai. Žinau, kad kalbėjau anksčiau per ilgai, negu priklausė, taigi dabar kalbėsiu labai trumpai. Keletas komentarų, ko nepaminėjau anksčiau, dėl komisijos darbo tvarkės, kuri bus paskelbta po kelių dienų. Mes čia darbo tvarkę aptarnėsime Strasbūrė, labai svarbu, kad viskas, ką šiandien pasakėme ir viską, kas bus pasakyta nuo dabar iki Strasbūro, turėtų padėti parengti darbo tarkę, kurią galėtume naudoti. Labiausiai nuvilia mūsų piliečius tai, kad, e, kad jeigu pademos, paskelbsime darbo tarkę e, komisijos, kuri nėra padar, pan, pan, pan, pakankamai konkreti, neturės visų elementų, kuriuos norėtume turėti. E, tai mes negalime daugiau kalbėti be veiksmų. Ir tai tiek. Ačiū visiems e, šios diskusijos dalyviams. Ačiū. Toliau. Pone Kienga, socialistai ir demokratai, vieną minutę. Ačiū. Turėjau du trumpus klausimus. Norėjau šiek tiek pastikslinti. E, pagal tai, ką išgirdome e, iš daugumos politikų, tai jie nori prisidėti prie gelbėjimo, gelbėjimo operacijų, tačiau jie nenori priimti imigrantų. Norėčiau paklausti profesorius, kokios yra teisinės pareigos kurios yra pažeidžiamos tokiu atveju. Ir iš admirolo norėčiau išgirsti, ar yra e, kitų nemoralinių įsipareigojimų, kurie yra pažeidžiami, e, kai, kai darom tokie pareiškimai, ne tik e, kalbant apie jūros, jūrų teisę. Ir ponui Kseribui norėčiau užduoti klausimą, ar galite pasakyti, kur tie žmonės e, nu, nu, nuplukdomi, kai jūsų misija juos išgelbsti. Ačiū, pirmas šešėlinis pranešėjas, pirmas šešėlinė pranešėja, Cecilija Vikstrom, Alde frakcija, vieną minutę. Ačiū, mėly kolegos. Profesorius Debriukeris sakė, kad, kad bendroji Europos prieglošio sistema jau nebėra bendra, nebėra bendra, jeigu teisingai supratau. Ir aš su tuo sutinku. Šešios valstybės narės priima 80 procentų visų prieglaščių prašančių žmonių ES. Kad ta sistema iš tikrųjų būtų bendra, mums reikia centralizuotos sistemos, kuri turėtų būti bendra visoms valstybėms narėms, europietiška ir nepaliktų atskirų valstybių narių e, kovoti su karštais e, žydiniais e, vienoms, kaip Malta, Italija, Ir matome, kad Dublino sistema sukuria nesažiningą prieglopščio paskirstimo sistemą. Aš Dublino reglamentą tyrinėjau jau daug metų. Ir šiandien bals, e, iki šios dienos, kai balsavome dėl maža, e, nepilnamečių e, lydėjimo. Mums reikia, ko mums reikia, kad būtų tas bendra prievošio sistema veiktų ir būtų pakeista Dublino sistema, kuri kalba apie įvažiavimo tašką. Galbūt ateityje tai būtų sustiprinta koordinuota EASO sistema. Norėčiau išgirsti pono Debriukerio nuomonę apie tai. Privaloma kvota turėtų būti pagrįsta E, kiekybiniais duomenimis, gyventojų skaičiumi, BVP, bet ir kokybiniais taip pat, pavyzdžiui, kalbos, e, kultūriniai ryšiai, giminystės ryšiai ir taip toliau. Tačiau ESO paskirstimas agentūrai galėtų leisti apdoroti prieglopščio prašymus pagal naują paskirstimo sistemą. ESO galėtų dirbti kiekvienoje valstybėje ir dirbti su tokiais prašymais suteikti prieglopstį ir finansiškai ir techniškai e, remti valstybės narės. Kalbant apie solidarumą, ir aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote 80 straipsnį. Matėme, žinome, kad yra daug tyrinėjimas 80 straipsnis kaip teisinis pagrindas migracijai. Mano nuomonė, tai reikia pabrėžti. Reikia pabrėžti tai, kad 80 straipsnis gali būti panaudotas. Tai, bet reikia spręsti perkelimo e, klausimus. 15 valstybių narių dabar dalyvauja jungtinių tautų perkelimo programoje. E, kai kurie priima tik tai saujelę e, migrantų galų gale, mes turime įsitikinti, kad visos šalis dalyvauti, kad kitaip negalėsime kalbėti apie bendrą Europą. Taip pat profesorių Debrukerį, ar galite pakalbėti apie Frontexo įgaliojimų išplėtimą? Ką reikia padaryti, kad galėtume vykdyti aktyves e, paieškos ir gelbėjimo operacijos atviroje jūroje? Turiu dar tūkstantį klausimų, tačiau apsiribosiu šiais, kuriuos išsakiau. Ačiū. Ir taip jau buvo tris kart daugiau negu reikia. Kitų kalbėsančių, prašau laikytis e, jiems skirto laiko, labai turime mažai laiko. Barbara Spinelį, GUE frakcija. Grazie, il presidente. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ir Graikijos parlamento pirmininkiai, e, kuri ragino nestatyti Europos tvirtovės. Jeigu teisingai supratau, nežinau. Na, norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie tai. Jūs sakėte, Mare Nostrum nėra tas patrauklumo veiksnys. Norėčiau klausti, ar nebus daroma ta pati klaida. Dabar daugiausia dėmesio skiriant tik tai žmonių kontrabandininkams ir kovojant su jų struktūromis. Ar nekartosime tos pačios klaidos? Ar būtent jie yra labiausiai atsakingi ir jie tas veiksnys, kurios skatina migrantus keliauti per jūrą? Na ir antra. Iliuzija yra, kad galime išvengti žmonių žučių, jeigu kažką darysime už Europos tvirtovės ribų. Daug kas priklauso nuo trečių šalių, nuo kilmės šalių, tranzito šalių, nuo tokių šalių kaip Egiptas ar Eritreja, kurie nieko nedarbo bandydamos saugoti žmogaus teisę. Ponas Balas, toliau. Pane Balas. E, Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kai kalbam apie holistinį požiūrį į imigraciją, tai mes turėtume mąstyti ne vien tik tai apie e, aktualius klausimus, bet mąstyti ilgainiui. E, Ir to nereikėtų pamiršti, nes labai lengva sutelkti dėmesį į katastrofas, tačiau nereikėtų pamiršti ir ilgalaikių sprendimų, turiu galvoje kovą su skurdu, konfliktų sprendimą. Dabar vienas klausimas, kuris galėtų padėti ilgainiui ir, ir trumpą laigotarpį e, vertinant. E, dabar, sakykime, Europoje juk jau turim e, galimybę parengti tam tikras, sakykime, tam tikrą vizų režimą su tam tikromis šalimis ir panašiai. Dar norėčiau paklausti e, ad, pono admirolo. Dabar sprendimas, kurį, dėl kurio susitarė taryba čia prieš e, porą dienų, būtent pasiūsti karines tam tikras pajėgas, sakykime, į Libiją tam, kad būtų galima arba sustabdyti, arba tiesiog nuskandinti laivus. Ar jūs matot, manu, mastot apie tokį sprendimą? Man jis atrodo, tokie sprendimai atrodo absurdiški ir iš tikrųjų jais e, t, t, t, problemų esmės neišspręsi. Ačiū toliau, Ignacijo Koreja, FDD frakcija. Korao pavardė. Ačiū, pirmininkė. Per vieną minutę labai sunku ką nors pasakyti, pasistengsiu kaip galima greičiau. Manau, kad galime pozityviai vertinti faktą, kad Europos parlamentas rengia apskritai šį pranešimą ir bando parengti E, konstruktyvę poziciją pagal tą rezoliuciją, kuri patvirtinta praėjusią savaitę. Komisijos pasiūlymas galbūt bus ir geras. Nes e, Gu, gu, e, Junkeris pasisakydamas kalbėjo kaip GUE partijos narys, o ne EPP. Na, iš dalies galbūt, nors ir ne visiškai. Manau, kad Svarbiausia, ką, apie ką turime galvoti, kad kompetencija turi būti valstybių narių rankose. Ir tarybos rankose. Tarybas sako, kad tai nėra e, tiesiog kritinė situacija, o masinio išėjimo, masinės imigracijos e, epizodas. Ir, tačiau taryba nieko nesugeba padaryti tada, kai reikia. Pavyzdžiui, net su Tritono operacija buvo vėluojama ir e, imtis veiksmų reikia nedelsant. Čia net, ne tik ekonominių programų besivystančioms šalims klausimams, reikia galvoti apie mūsų tarptautinį tarptautinius įsipareigojimus kaip ES, mes turime kelti balsą ir e, spausti valstybės narės. Ačiū toliau. FDD frakcijos koordinatorė Laura Ferrara. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu pono Korao pastaboms. Kaip profesorius Brokeris ką tik sakė, mes turime ne tik moralinę pareigą, bet ir teisinę pareigą kylančią iš 80 straipsnio, kuris kalba apie solidarumą ir bendradarbiavimą. Tačiau daugelio atveju praeitėje šios nuostatos buvo pažeidžiamos arba ignoruojamos. Ir mes matome abejingumą globalizaciją. Jeigu pažvelgsime į skaičius, tai lengva pamiršti, kad kalbame apie aukas, žmonės, moteris, vaikus, kurie žūsta. Manau, kad mes švaistame laiką. Laiką mes turėjome panaudoti teikti konkrečius pasiūlymus, o mes išvaistame diskusijoms, kurios dažnai yra sterilios. Jeigu pažvelgsime į tarybos teikiamus pasiūlymus, tai jie yra visiškai neadekvatus ir nepakankami. Nei tarybos, nei komisijos pasiūlymai Gaužės mėnesį tai paskelbta darbo atvarkė panaši į, tą, į tai, ką kalbėjo praėjusią kartą ponas Junkeris. Jis vis kalba apie Dublino taisyklių peržiūrą. Tačiau visa tai tai yra ketinimų deklaracijos. Mums reikia realių įsipareigojimų iš valstybių narių pusės, kad situacija pasikeistų. Turime dar dešimt norinčių kalbėti ir dabar Hanna Gomes. Well, uh, Skaičiau interviu su prekiautojais žmonėmis, kurie nėra iš Libijos ir jie patys sako, kad Europos Sąjunga pelnosi, nes nėra teisinio būdo emigruoti į Europos Sąjungą. Ir turime pareikalauti iš tarybos teisėtų galimybių migruoti. Tokiu, tik tokiu būdu galėsime panaikinti tą pelną, kurį gauna prekiautojai žmonėmis. Mums reikia tikros, tikrų galimybių priimti atvykstančius migrantus, reikia suprasti humanitarinius klausimus, vizų klausimus. Aš esu vienas iš tų žmonių, kuris mano, kad tai yra ypatingos skubos klausimus nes mes rizikuojame savo humaniškumu. Mums reikalinga bendra saugumo ir gynybos strategija, kad galėtume apsaugoti daugybių gyvenimus, daug, daugelio žmonių gyvenimus, kurie žūsta. Mes turime įrangos, mūsų e, kariai e, turi įrangos kariauti vandeninę, tačiau neturi įrangos gelbėti gyvybės viduržėmio jūroje. Ir tai yra pirmasis dalykas, apie kurį turėtume kalbėti. Antras dalykas yra kovoti su prekiautojais žmonėmis, kurie su, su nelegaliai žmonių vežėjais. Ir neįtikėtina, kad taryba nesuteikia įgaliojimų sugauti e, šiuos negalius, nelegalius prekiautojus. Ir konfi... Taigi tarybos išvados yra per daug švelnios ir tikrai pritariu profesoriui Debruker, kad ir taryba, ir komisija pažydžia solidarumo nuostatas. Ir ne... taip mes tvarkome su ta krize ir daugybė šalių vyriaus... daugelio šalių vyriausybių, tame tarpe ir mano šalies, galėtų padaryti daug daugiau. Mums reikia visiškai kitokio požiūrio, paremto solidarumu ir mums reikia lyderių. Lyderių, kurie matytų ilgalaikę prasme Europos poreikius, turint galvoje ir populacijos gyventojų jaunėjimą, o ne tik stebėti, kaip keičiasi jų populiarumas atliekant apklausas, esant tokiai ypatingai kriziai ir norėčiau kreiptis į poną Forfį. Ir jūs minėjote apie tuos areštuotus e, asmenys ir jie buvo areštuoti remiantis Italijos teisės aktais, kodėl nesiremiant ES e, teisės aktais, kaip galima, kaip buvo kovojama su piratais Indijos vandeninė. Toliau, ponia Banefuo. Ačiū. Turiu trumpą klausimą ponui Fofi. Taip, dabar vyko diskusijos tarp valstybių narių, bet aš įsivaizduoju, kad ar vyko diskusijos kartu ir kitų, su kitų valstybių narių laivynų atstovais, tam, kad būtų galima darbą padaryti tarpusavį. Tad kad iš tikrųjų tada būtų galima tiesiog kažkaip imtis veiksmų e, pabė, e, susijusių su pabėgėlių e, prašymais, kaip kad, kad vėl jiems ten nereikėtų vykti įvairiais laivais, kaip kad matėme iš jūsų video medžiagos. Panas Kirkos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atvykusį poną Konstantų Paulų. Aš irgi esu prie tų žmonių, kurie yra įsitikinę, kad humanitarinė krizė yra kilusi dėl ekonominio modelio. Bet nenorėčiau dabar labai ginčytis, o tiesiog padėkoti Jums už Jūsų įdomų pranešimą. Dėl Frontexo parlamentas e, pritarė tam, kad būtų tris kartus padidintas biudžetas ir kad būtų vykdomos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Kokia yra Jūsų pozicija dėl Frontexo vaidmens stiprinimo? Ačiū. Pon, toliau, ponė Radėv. Ponas Radėv. kai, Bulgarija, kai parlamento narys iš Bulgarijos, aš suprantu, kad e, migrantų banga daro didelį spaudimą. Visuomet prašiau, kreipiausi ir kalbėjau apie solidarumą, kad visos ES valstybės narės padėtų nešti šią naštą. Džiaugiuosi, kad Europos vadovų taryba pritarė tiems žingsniams, kad pabėgėliai būtų perkelti į visas valstybės narės. Europos parlamentas taip pat prašė, kad būtų patvirtintos kvotos ir manau, kad ir komisija patvirtins tai ir kad ši programa bus patvirtinta gegužės 13 ir kad tai bus įtraukta į parlamento rengiamą pranešimą. Tikiuosi, kad šis pranešimas bus skirtas ne tik e, centriniam viduržėmio jūros šalių regionui, bet bus apreiptos visos valstybės narys. Priešingo atveju prekiautojai žmonėmis e, veš e, migrantus kitur į, į kitas valstybės narės per juodąją jūrą. Todėl priimant sprendimus reikia turėti galvoje visas valstybės narės ir tai yra aišku, mums reikalingas holistinis visapimantis atsakas. Labai ačiū. Taip, buvo pateikta nemažai klausimų. Aš norėčiau pateikti dar vieną jūrų laivyno atstovui ar atstovams. Ar dabar, kai jūs dirbat, ar E, jums padeda kažkaip, e, jūs remia privataus sektoriaus, privatus tam tikri subjektai, kurie irgi padeda, e, sakykime, ieškoti ar gelbėti žmonės. Kaip juos jūs vertinat? Ar vertinat kaip, kaip tam tikrus, kurie jums trukdo ar panašiai? Ir kaip jūs manot, kaip būtų galima geriau organizuoti tokį darbą? Antai Švedijoje labai daug kalbama apie įvairias gelbėjimo organizacijas, kurias reikėtų sutelkti. Ir dabar tikrai gėda e, pol, mums politikams, kad kai kuriuos klausimus imasi spręsti privačios organizacijos, užuot mums spręs, sprendus. Tad ką Jūs manot? E, ar, ar čia reikėtų tam tikrų išteklių, kiek maždaug išteklių reikėtų ir, ir Taip kad e, tikrai mes irgi galėtume savotiškai geriau išdėstyti motyvus tarybai, nes e, Ačiū. Thank you very much. Next. Ačiū. Toliau ponė Bjork. Vieną minutę. Ačiū. Ačiū visiems prelegentams Labai aiškiai pasakėte, kuo skiriasi gyvybių gelbėjimo misija ir pasienio kontrolės misija. Labai svarbu, mano nuomonė, kad ir šis komitetas, ir parlamentas pareikalautų tarybos niekada ne, daugiau neparengtų tokių gėdingų išvadų, kai paskutinį kartą tie, kas nori susitelkti ties priekyba žmonėmis, neteisėtų vežimu ar migracijos politika, tai reikėtų turėti galvoje, kad mums reikalingas ypatingas, ypatingas Frontex. Kai kalbame apie solidarumą tarp valstybių narių, tai manau, kad tiesiog neregėta, netinkama kalba mes turėtume kalbėti apie solidarumą vykstant karo ir konfliktams. Ir turime pareikalauti, kad ES ištekliai būtų skirti tinkamai. Ačiū Jums už tai, kad kalbėjote apie solidarumą kitaip. Ir iš tikrųjų visa, visa tai gyja kitą reikšmę, kai kalbame apie gyvybių gelbėjimą. Aš esu Švedijos. E, savo vyriausybei nuolat kartoju, nesislėpkite už kitų 27 valstybių narių. Negalima sakyti, kad laikas kitoms šalims imtis veiksmų. Ačiū. Pone Maja, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Visi dalyvaujantieji šiame posėdėje žino, kad viduržėmio jūroje vykstančios tragedijos daro didžiulę įtaką mums. Esant dabartiniai sistemai, parengus naujus pasiūlymus, nelegali migracija gali tik didėti. Ir dėl to gali žūti dar daugiau žmonių. Mums reikalinga geresnė prieglopščio prašymo sistema. Norėčiau apsiriboti tik tai vienu klausimų. 40 tūkstančių nelegalių migrantų atvyksta ir yra išgelbėjami prekybinių laivų ir tai didžiulė rizika laivų įguloms, ką reikėtų daryti. Toliau, ponė Vinberg. Ačiū, ponė pirmininkė norėčiau tik tai pasakyti, kad tai baisios tos katastrofos, kurios įvyko, bet kita vertus mes e, sutinkam dėl to, kad e, įvairiais būdais galėtume spręsti. Kita vertus, kalbam apie solidarumą, tačiau esu nustebusi to, kad e, niekas nekalba apie tai, kad galima būtų padėti žmonėms pabėgėlių stovyklose. Tai yra, čia irgi būtų solidarumas, padėti kuo daugiau skaičių, didesniam skaičiui žmonių. Dėl Frontex agentūros. Italijoje prieš savaitę lankiausi Frontexo atstovybėje Italijoje. E, ir čia kalbam apie tai, kad Frontex e, turi kovoti su būtent neteisėta migracija, kartu dalyvauja gelbėjimo e, gelbėjimo operacijose. Tačiau kaip yra su narkotikų, sakykime, kontrabanda ir kitais panašiais reiškiniais? Taip, dabar aš sveikinu Prancūzijos pasiūlymą, kad e, dėl būtent jungtinių tautų e, įgaliojimo, tai yra pasiūsti į viduržėmio e, jūrą tam tikrą laivą, kuris tiesiogiai kulė, turėtų dalyvauti toje kovoje. Bet kita vertus vėl, čia mes kalbam apie įvairių politinio, politinio plauko politikų tam tikrą demagogiją. Toliau ponas Čekovski. Ačiū, pirmininkė. Aš galiu kalbėti apie galimą sprendimą. Mane labiausiai domina, kas nutinka tiems žmonėms, kuriems nesuteikiamas prieglobstis, kur jie gražinami, kur jie perkeliami. Kai žiūrėjome vaizdo medžiagą, tai atrodė, kad Tai atitinka ir tą informaciją, kurią aš turiu, kad tie, kurie išvyksta iš Eritrėjos ar Libijos, atiduoda viską, visą savo turtą, visus savo pinigus, kad galėtų sumokėti už šią kelionę. O kai atvyksta į Europą, tai jiems netaikomas pabėgėlio statusas. Ir jeigu mes juos gražinome atgal, tai ar žinome, kas jiems nutinka, o paskutinis klausimas būtų toks. Jisai skirtas profesoriui Debruker. Teigite, kad e, žmonėms reikia suteikti teisinės galimybės migruoti, e, atvykti į Europos Sąjungą ir prašyti prieglopšio. Kaip teisinėmis priemonėmis tai galima padaryti? O praktiškai kalbant irgi, kaip tai padaryti, ar mes teiktume kokius nors biurus, kokius sprendimus turėjote galvoje. Panas Jurek. Ačiū pirmininkė. Nuolat kalbame apie rezultatus, pasiekmes, tačiau nedaug kalbame apie pačias priežastis, Tai yra civilinis kar, pilietinis karas vykstantis Sirijoje ir Libijoje. Dėl to žmonės patiria didelės gyvenimo dramas. Ir jeigu e, e, Egiptas yra dar viena šalis, kur įmanomas galimas pilietinis karas, tai pagalvokime, kokią įtaką turi mūsų sprendimai ir mūsų veiksmai. E, kokios yra toliau siekiančios pasiekmės. Kitas klausimas, kaip teigia ponerėja, jeigu norime sudaryti įspūdį, kad Europa gali priimti neribotą skaičių migrantų, tai jų vis daugės. Ir norėčiau paprašyti visų e, šiek tiek e, atsargiau elgtis. Taip, mes jaučiame gailestį ir tikrai jaučiame didelę pagarbą tiems, kurie gelbėja gyvybės jūroje. Ir Lenkija e, priima daug pabėgėlių iš Čečienijos. Tiems, e, tie, žmonės, tie žmonės patyrė žudynės. Ir e, suprantama, mes turėtume kalbėti ir apie kitas valstybės narės, nepamiršti Rusijos žvalgybos. Panas Debriuk. Ačiū pirmininkė. Taip, tikrai labai vertinu pasisakymus ir turiu klausimą. Ką dabar daro Italijos laivynas, turi galvoje Frontex atliekamas operacijas? Ar jūsų patirtis pasinaudojama dar Frontexu? Kitas klausimas. Visiškai sutinku su e, Cecilijos Malmstrom žodžiais dėl būtent e, paskirstimo pabėgėlių e, ar prieklopšio ieškotojų parengimo. Bet kita vertus, čia buvo taip pat klausimas, ką būtų galima daryti, kai žmonės ryštasi tiesiog labai daugam ir galiausia negauna pabėgėlio statuso. Toliau trečias klausimas čia buvo, gal ne, ne visai supratau, kodėl dabar valstybės narės nepasinaudojo e, teisinę galimybę, tai yra nu, nu, suteikti tam, tikrą, tam, tikras, e, tam tikrą laik, laikiną apsaugą, laikin, laikinas vizas išduoti žmonėms, kuriems pirmiausia to reikia. Uh, Ačiū, tai dabar išklausėm komiteto narių klausimų ir dabar vėl suteiksiu žodį prelegentams, maždaug po tris minutės kiekvienam suteiksiu, kad šie dar pasakytų papildomų minčių ar atsakytų į klausimus, gal ne visus klausimus pavyks atsakyti. Gal tada pradėkim nuo atvirkštinės tvarkos ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai Konstantopulų. Trys minutės. Ačiū, Manyčiau, mes visi sutarėm, kad reikia nuveikti daugiau. Iš daugelio pasisakymų girdėjau e, daug kritiškų žodžių apie vykdomosios valdžios veiksmus, tačiau norėčiau visus paraginti imtis veiksmų. Parlamentai, parlamentų nariai tikrai gali ir turi atlikti vaidmenį ir jie gali skatinti aktyviai tokias iniciatyvas, kuriomis saugomos vertybės ir pagrindinės teisės, kurias ne tik, kad reikia saugoti ir jų laikytis, bet būtina. Dabar dėl savokos Europa tvirtovė ar tvirtovė Europa. tai ne vien tik tai politinė, politinė išvada tam tikra, bet tai yra gyvenimo pamoka. Tvirtovė Europa pasirodė e, kaip nesėkmė. Ir tai pavyzdys, kuris rodo, kad taip, galim statyti sienas, galim saugoti, ir šiuo atveju aš nekenčiu žodžio, jauriuosi žodžiu, saugoti nes tokiu būdu mes vėlgi žiūrim į tokius varganus žmogelius kaip migrantus, prieglopšio ieškotojus kaip grėsmę, bet kita vertus, mastant ar įsivaizduojant, kad apsisaugosi statant sienas, tai iš ties e, absurdas. Dar buvo klausimas apie e, vyriausybių poziciją į Frontex veiksmus ponui Kirkos priminsiu, kad kalbam apie galių pasidalymą. O aš esu Graikijos parlamento narė ir todėl tikrai aš neatsakysiu jūsų klausimą vyriausybės vardu, nes klausimas skirtas Graikijos vyriausybei. Tik tai aišku štai kas, kad parlamentai, parlamentas ir parlamentarai turėtų labai jautriai reaguoti į klausimus susijusius į humanitarinių teisų ir žmogaus teisų pažeidimus per vadinamąsias stebėsenos operacijas. Antai Graikijoje matėm dramatiškų pavyzdžių. Antai tokių pavyzdžių, kai farmakonėse apylinkėse žmonės, žmonės tiesiog paskendo gal dėl to, kad laivas apkvirto per gelbėjimo operaciją, tai buvo manoma. Tačiau po to paaiškėjo, kad buvo imamasi veiksmų, kuriais pažeidžiama jūrų teisė ir tarptautinė teisė. Na ir kalbant apie Europos parlamentą, nacionalinius parlamentus, tai manyčiau, jie turėtų įtvirtinti stebėsenos procedūrą tam, kad būtų galima tiesiog saugoti žmogaus teisės, užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Atsakysiu į klausimą dėl pabėgėlių stovyklų. Taip, čia teisingai buvo paminėta, atkreiptas dėmesys į, į jas, į pabėgėlių stovyklas, jos nepakankamai buvo įvertintos, įvardytos. Kaip ir visa pabėgėlių prieimimo procedūra. Graikijos pabėgėlių prieimimo procedūra tai juodojo humoro pavyzdys, aš apie tai kalbėjau. visos mūsų pabėgėlių stovyklos labiau priminė koncentracijos stovyklas, nebuvo laikomasi svarbiausių hygienos priemonių, nebuvo atsižvelgiama į svarbiausių žmonių poreikius, apie žmonių teisės jau negal, nereikia ir kalbėti, tad to viso negalima nukišti kažkur, pakišti po kilimu apie tai nekalbėti. Ir dar, dar sureaguosiu į Švedijos Švedijo, Švedijos e, delegatės pastabas. Taip, solidarumas turėtų būti orientuojamas į tuos asmenis, kuriems reikia padėti. Ir tokiame kontekste, kuris būtų pateisinamas, tad čia kontekste, kai būtų laikomasi žmog, žmonių teisių Tad solidarumą reikia rodyti ne vien tik tai žmonių, bet ir kitų valstybių narių ir visuomenių atžvilgių. Labai ačiū, profesoriu Debroikeri, ir jums skiriu tris minutės laiko, kad atsakytumėt į klausimus ir pateiktumėt komentarų. Labai ačiū. Suprantama, galiu tik labai trumpai atsakyti. Pirmiausia, neturėtume pamiršti, kad solidarumas tai teisinė prievolė įtvirtinta ES teisėje, dėja ne tarptautinėje teisėje, išskyrus tik tai jūrų teisę. Tačiau tarptautinė pabėgėlių teisė nežino tokios teisiškai privalomos nuostatos dėl e, valstybių solidarumo. Ir todėl tas perkelimas, įkurdinimas nėra privalomas valstybėms, kurios e, imasi tokių veiksmų. Kalbant apie ES teisės sutarties 80 straipsnį, tai iš ties solidarumas yra kaip e, įtvirtintas kaip prievolė, tačiau vėlgi veiksmų laisvė paveda, pavedama ES valstybėms narėms. Pagal 80 straipsnį tai nereikštų, kad visos valstybės narės turėtų, prisi, sakykime, prisimti pabėgėlius, bet e, jos gali, sakykime, nuspręsti sumokėti ten tam tikras sumas tam, kad būtų pabėgėliai perskirstomi. Dėl bendrosios prieglopščio sistemos, tai nereikėtų pamiršti, kad čia kalbam ne vien tik tai apie teisės aktus. Taip, teisės aktai labai svarbus, tačiau labai svarbus ir jų įgyvendinimas per EASO, sakykime, per e, solidarumą, finansavimą ir išorės veiksmus. Deja, to ne iki galo suvokiama, nes žmonės įsivaizduoja, kad priemus teisės aktus, tai tada jau turėsim bendrą prieglopščio prieimim suteikimo sistemą. Ar dabar reikėtų siekti labiau centralizuotos sistemos? Taip, to mes galėtume siekti, tačiau greitai to nepasieksim. Tam reikia pasiūlymų, antai Odisėjus e, operacijos ir ataskaitos kolegų e, reikėtų vėlgi pagalbos. Tai buvo e, savo laiku pateikta keletas pasiūlymų, kad EASO reikėtų uh, suteikti įgaliojimus renkti gairės, administracinės gairės valstybėms narėms, kurių šios turi laikytis, nebent jeigu šios racionaliai aiškiai galėtų paaiškinti, pateikti argumentų, kodėl gairių nesilaiko. Ir tą būtų galima daryti tiesiog prižiūrint teisėjui. Tad tikrai būtų labai įdomu pasižiūrėti į ESO e, ataskaitą įvertinimą. Dar klausimas EASO įvertinimą atliks mokama privati bendrovė, kuriai mokės EASO. Tai man kyla klausimas, ar tai atitinka sutarties 70 straipsnį, pagal jį e, reikia užtikrinti nepriklau, nepriklausomą objektyvų vertinimą. Dabar dėl Frontexo įgaliojimų, tai aišku, juos galima būtų išplėsti Bet dabar jau Frontex e, turi atlikti tam tikrą e, gelbėjimo veiksmus. Bet e, taip ir tai vėlgi pagal jūrų teisę. Toliau, dėl teisėtų migracijos kelių. Tai reikėtų atsargiai parinkti žodžius. Aš turiu galvoj teisėtus prieglopščio suteikimo kelius, neteisėtus migracijos kelius mūsų kalbamų atveju. Taip, ar dabar yra teisinė prievulė sukurti teisėtus prieglopščio suteikimo kelius, tai klausimas tikrai kontroversiškas ir teisininkai šiuo klausimu nesuturi, nesutarė. Nepamirškim, Ženevos konvencija, ar mums patinka ar nepatinka, skirta pabėgėliams, o ne prieglopščio prašytojams. To neturėtume pamiršti. Ir e, vienas sprendimų, gerų sprendimų, tai būtų perkur, perkelimas, įkurdinimas, negu kad humanitarnės vizos. Tik tai neaišku, kaip valstybės narės e, tiesiog apdoros tokį didžiulį skaičių prieglopšio prašymų. Ir jei labai daug žmonių paprašys, sakykime, e, dalyvauti toje perkelimo programoje. Dabar kodėl nepasinaudota laikina apsauga, tai aš nežinau. Aš manyčiau, gal komisijos žmonės mm, baiminasi to vadinamojo depelder poveikio, nes tai suponuotų solidarumo nuostatos taikymą. O kai kurioms valstybėms narėms atrodo, kad e, solidarumo įgyventinimas tai savotiškai atlygintų toms valstybėms narėms, kurios nesilaikus įpareigojimų. Ir dar vienas klausimas. Mane šiek tiek suglumino Europos vadovų tarybos išvados. Trečiam punkte sakoma, kad e, vėlgi čia kalbama apie tarptautinę teisę, e, kad reikėtų e, numatyti tam tikrus įpareigojimus priekeivam žmonė, žmonėmis pagal tarptautinę teisę. Jie čia neįvardyti kaip tiesiog ne, nusikalteliai. Aš to nesuprantu. Labai ačiū. Toliau. Martin Zūro. Even... E, turiu pasakyti, kad e, ne, man nereikės ir trijų minučių, nes aš vėluoju jau į lėktuvą. Mūsų operacijos Libijos e, paieškų ir gelbėjimo regione, teoriškai tai Libija turėtų koordinuoti tokias operacijas, tačiau Libija, aišku, neatsiliepia telefonų skambučius, jie neturi pajėgumų daryti nieko. Nežinau, ar jie nori, noro, turi noro ką nors daryti. Tai taip pat yra abejotina. Subjektas, kuris e, koordinuoja gelbėjimus prie Libijos regioną, yra Romos gelbėjimo koordinavimo centras. Italija taip pat neša ir naštą koordinuojant e, gelbėjimo operacijas Libijos zonoje ir savo taip pat regione. Ir e, gelbėjimo koordinacijos centras sprendžia, kur išlaipinti žmonės. Mūsų atveju visi žmonės buvo išlaipinti Italijoje. Ir baigiant, mano prašymas ne tik lybė komiteto nariams, bet ir visiems Europos parlamentarams turite daryti spaudimą. Tai aš sakau privačių piliečių, kurie balsavo už jūs e, vardu. Turite daryti spaudimą, kaip galima daugiau tokio spaudimo, tam, kad būtų e, depolitizuotas migrantų gelbėjimas ir kad žmonių gelbėjimas būtų svarbiausias klausimas. Ačiū ir pagaliau admiralo Fofi išvados, jeigu galima per tris minutės. Pasistengsiu atsakyti mm, draugui Martinui vienu patikslinimu, kad e, Romos e, reakcijos centras yra atsakingas, tačiau nereiškia, kad tie, kurie neatsiliepia į skambučius, nėra atsakingi. Libijos valdžia šiuo metu negali vykdyti gerbėjimo operacijų. Italija e, reaguoja, nors e, jie yra gana toli, tačiau iš esmės atsakingi esame mes visi. Jeigu kalbėsime apie migrantų gelbėjimą, tai tai daroma panaudojant laivus. Laivas plaukęs tam tikrą vėliavą ir kapitonas to laivo atstovauja valstybės, valstybę. Jie gelbėja žmonės, kurių gyvybė pavojoje, patekia į laivą, jie jau nebėra pavojoje ir kapitonas turi galimybę, turi teisę kreiptis į visas artimas šalis, užtikrinti tų žmonių saugumą. Šalis gali reaguoti teigiamai arba neigiamai į tokį prašymą. Tai yra valstybės atsakomybė. Na ir šiuo konkrečiu atveju Italija bendradavo kiek įgalėjo, tačiau kaip suprantu, išgelbėtų žmonių skaičius yra didelis, mes darome viską, kai nieko nebegalime padaryti, negalėsime nieko padaryti, turėsime prašyti kitų šalių padėti. Poniai Spineliai pasakysiu, ne, mes neskirime daugiausiai dėmesio vien tik tai nusikaltelių organizacijoms. Aš džiaugiuosi, kad Frontex veikla buvo inicijuota, tai nėra tobula misija, tokia nebuvo ir Mare Nostrum operacija. Tai nėra problemos sprendimas, tačiau tai rodo, kad Europa pradėjo reaguoti. Tai yra svarbu, tačiau taip pat svarbu užtikrinti, kad visa veikla nesibaigtų jūroje. Jeigu Frontexas veiksmingai gali kovoti su neteisėtumu, Tai aš esu įstikinęs, kad tai gerai ir skaičiai rodo, kad pažanga yra. Na ir galiu pasakyti, kad Libijos valdžia tikrai nelabai ką gali padaryti. Jeigu, pavyzdžiui, vieną dieną žmonės žvejoja, kitą dieną jie pagalvoja uh, e, užsimti kitą veiklą, panaudoti tos laivus kitiems tikslams, tai nereiškia, kad jie yra būdžiama nusikalstama organizacija. Jeigu E, nusikalstamos organizacijos būtų kontroliuojamos ir sekamos, tai galbūt tokios veiklos sumažėtų. Frontex yra misija vykdoma tarptautiniuose vandenyse. E, ji, bu, ji e, buvo paprašyta vykti tam tikrus dalykus, jeigu turėtų daugiau išteklių, daugiau laivų ar orlaivių, tai galbūt galėtų padaryti daugiau. E, dabar, dabar galvojame tokį jo operacijų išplėtimą ir tai būtų pozityvu, nes Europa turi koordinuoti du dalykus e, - saugoti Europos sienas ir kovoti su neteisėta veikla ir taip pat vykdyti e, paieškos ir gelbėjimo operacijas jūroje. Manau, kad e, būtų puiku, jeigu tai jį galėtų padaryti. Jau kelis metus tarptautinė teisė Mm, panaudojama kovoti su piratavimu, kitokia nelegalia veikla, o migrantų kontrabanda. Ir tarptautinė teisė skirta migrantams, kurie ne, neplaukia pirmauja klase, jie yra dažnai kankinami. Ir ar galima iš karto kontroliuoti e, Libijos pakrantę šiandien? Reikia kad kažkas galėtų kalbėti su Libijos vyriausybė, kad tokia vyriausybė būtų. Tačiau šalyje, kur, kur yra suskaidžiusi 301 gentį, kur kur vyksta konfliktai, tai nelogiška. Jeigu galėtume nuplaukti prie Libijos karantų, galbūt galėtume kažką padaryti, tai jau esame darę. E, tačiau pirmiausia, galima būtų, aišku, e, nagrinėti prieglobščio prašymus e, vietoje, tačiau šiuo metu tai nėra įmanoma. Na, to jau baigsiu nevyriausybinės e, organizacijos, jų darbas yra labai svarbus taip pat. Daugelis dalykų būtų neįmanoma be jų padaryti savanoriai, jų darbas yra išskirtinis. Ką daro dar e, Italijos laivynas, ponui Depre, galiu pacituoti skaičius. E, misija Mare Nostrum yra baigta, prasidėjo operacija Tritonas e, nuo lapkričio vidurio iki kovo e, keli tūkstančiai žmonių buvo išgelbėti Tritono jūroje, vykdant saugumo operacijas. Daugiau kaip 4000 žmonių ir 14 tūkstančių žmonių buvo išgelbėta pakrantės e, sargybos. Taigi iš viso išgelbėta daugiau kaip 51 tūkstantis žmonių. Taigi mes nesame užsimerkę ir taip pat kovojame ir su nuskausmomis organizacijomis. Ačiū, baigiame e, šį, šią diskusiją. Kita dviejų valandų sesija skirta migracijai numatyta 26 gegužės. Dabar prašau visus norinčius išeiti tai padaryti greitai, kad po dviejų minučių galėtume nagrinėti kitą klausimą, tai yra Europos viešų viešųjų administracijų tarpų veiką.

Okay, colleagues, please. Kolegos, prašau visus arba atsisėsti į vietą, arba eiti pro duris, kad mes galėtume pradėti kitą darbotvarkės klausimą nagrinėti. Prašau pratesti savo diskusijas už salės ribų nes mums reikia perėti prie kito klausimo. Yra 14 klausimo tarpuveikos sprendimai Europos viešosioms administracijoms, verslui ir piliečiams. Tai yra ISA 2 tarpuveika kaip priemonė modernizuoti viešai sektorių. Nuomonės e, Autorius yra Jeronas Lenersas, atsakingas komitetas yra ITRE. Dabar mums reikia aptarti pas, pakeitimus. Lybė komitetas pagal 54 taisyklę rengia nuomonę ir norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjai pirmiausia. Po to šešėliams pranešėjams ir kitiems norintiems pasakyti. Prašom, pana Lenarsai. Ačiū pirmininkė, nekalkotos pavadinimo, gana sudėtingas pavadinimas, jūs jį jau paskaitėte. Pirmiausia, visą tai aptarėme du kartus jau. Bendras sutarimas yra dėl dviejų tikslų, kad ISA 2 pakeistų ISA programą nuo 16 metų sausio mėnesio ir kad būtų užtikrinta tinkamas duomenų apsauga numatyta. Pateikti 25 pakeitimai vairių kolegų, aš juos paverčiau šešiais kompromisiniais pakeitimais, kuriuos šiandien išsintinėjau. Atsiprašau kolegų, kad nepaveikiau surenkti šešėlinių pranešėjų posėdžio kol kas, bet tikiuosi, kad tai padarysime netrukus. Svarbiausia įrašyti duomenų apsaugos privatumo e, pagal nutylėjimą ir pagal dizainą principus, numatyti poveikio vertinimo galimybės ir įtraukti dar vieną naują straipsnį į patį tekstą, kuriame sakoma, kad sprendimai, kurie E, sukūrimi pagal visą programą, programą atitiktų bendrijos įstatymus dėl asmeninių asmenų duomenų apsaugos ir tokių duomenų judėjimo. Tikiuosi, kad tai priimtina visiems kolegams ir galėsime e, atitinkamai patvirtinti šią nuomonę. Ačiū už e, pristatymą. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų ir kitų narių nori kalbėti? Pone Dali. Um, thank you, Mr. Chair. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Gavome kompromisinius pasiūlymus, kaip jis teigia šį ryt. Ir uh, galime juos, juos peržiūrėjau. Atrodo, kad visi klausimai, kurie svarbu socialistams, yra įtraukti, tačiau yra ir tokių pakeitimų, kurių dar nemačiau. Uh, ir mes atsiūsime savo pastabas, nes juk norime užtikrinti, kad e, būtų teigiami rezultatai iš pakeitimų mūsų šešėlinių pateiktų pakeitimų, kolegų pateiktų pakeitimų matosi, kad mes mastome panašiai ir regis sutarėme dėl svarbiausio dalyko, kad duomenų apsauga atlieka svarbu vaidmenį mūsų kasdienėme gyvenime ir kad mes turime daryti daug daugiau, nei apsaugoti duomenis fizinėme realime pasaulyje. Mes turime pereiti į e, tą virtualų pasaulį, nes e, šiais laikais realus pasaulis ir virtualus pasaulis tampa vis labiau panašus. Atsiųsiu pranešėjui savo pastabas. Ačiū. Ačiū Jums. Gal dar būtų norinčių kalbėti? Ne, tuomet manau, kad ir galime padaryti išvadą. Jeigu nenorėtumėte daugiau nieko pridurti, tai galbūt ponas Sagės iš komisiją atstovaujantis, gal norėtumėte pasisakyti, prašau. Ačiū, ačiū Jums norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą tema labai sudėtinga, stengiamasi suderinti visus pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl duomenų apsaugos ir privatumo tekste. Manome, kad tai yra labai svarbu, nes e, Europos komisija rengia pasiūlymus, kai duomenys yra, kai yra taikome ir standartizuotoji privatumo apsauga, ir uh, projektuotojai apsauga, mes turime atsižvelgti į visus aspektus, siekdami užtikrinti, kad būtų galima šias nuostatas taikyti ir trečiosiam šalims ir įmonėms. Ačiū, ačiū pranešėjai, ačiū šešėliniams pranešėjams, ačiū ir pomis Argijos už jūsų indėlį. Darome baigiame šį svarstymą ir balsuojama dėl nuomonės projekto bus gegužės 26 dieną.